please? Uh, Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Pone Ennar. Monsieur le Président, je, je voudrais. Pirmininkė, aš norėčiau priminti visiems taisyklės. Vakar, kai uh, buvo į parlamentą atvykusi plieno darbininkų e, delegacija, kad aptartų e, plieno ateitį, mane užpuolė du uh, tokie atvykę žmonės, jie uh, tikrai, tai yra nepriimtina tokie išpoliai. Um, Iš tikrųjų galima galvoti apie tikrą samokslą ir manau, kad būtina imtis priemonių, kad nebūtų tokių dalykų ateityje. Socialinis dialogas turi sudaryti galimybės visiems ramiai išsakyti savo poziciją. Dėkoju, kolega. Norėčiau informuoti Jūs, kad šis incidentas yra žinomas parlamento pirmininkui ir pirmininkų sueigoje bus nagrinėjamas šis klausimas, bus padarytos atitinkamos išvados. Kol kas galime tik apgailę stauti dėl to incidento. Matau, kad dar yra norinčių pasisakyti dėl darbo tvarkos. Prašau. Kolegė. Prašau, kolega. Thank you, Mr. President. I wish to protest. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pareikšti protestą. Prieš keletą metų Korbeto pranešime buvo atsakingas už tai, kad pareiškimai raštu e, būtų teikiami oficialiai. Aš turiu pasakyti, kad Dabar vėlgi nebegalima teikti pareiškimų raštu, kuriuose būtų galima reikšti savo pozicijas. Tie pareiškimai turi būti ir teikiami kažkur kitur. Maž... Pone Irati, taigi prašau, kad vėl būtų gražinta galimybė teikti pareiškimus. Šios klausimus mes nagrinėsime pirmininkų sueigoje ir paskutinis pasisakymas, prašau kolega. Prašau, žodis jums. Voorzitter, dank u wel. Door mijn socialistische collega werd een opmerking gemaakt over... Ačiū, pirmininkė. Vienas kolega iš socialistų ir demokratų frakcijos e, vakar komentavo demonstraciją, kurią suringė ArcelorMittal e, darbuotojai. Ir aš, vykdamas atgal į savo viešbutį, pamačiau, kiek žalos buvo padaryta Strasbūro miesto materialiniams vertybėms. Aš turiu pareikšti dėl to apgailestavimą. Kaip jau minėjau, šis klausimas ir visi su juo susiję incidentai bus nagrinėti pirmininkų sueigoje. Parlamento pirmininkas žino apie tuos incidentus ir jis juos aptars e, su frakcijų pirmininkais. Dabar pradėsime balsuoti. Pirmasis pranešimas yra Kaza pranešimas. Traskowski, 767. 76. So, das ist die letzte. Čia bus paskutinis pasisakymas. Prašau, kolega. Pirmininkė, vienas iš Europos parlamento tikslų yra ginti mažumų teisės. Ir aš manau, kad šiame parlamente mes turime mažumą. Tai yra rūkantis žmonės. Parlamente turi būti paskirtos vietos e, rūkyti kad žmonės galėtų. Dabar balsuosime dėl Kaza pranešimo. Balsuosime dėl viso pranešimo, tai yra vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Der Bericht ist angenommen. Pranešimas patvirtintas. Toliau Ferrera pranešimas. Čia yra labai daug pakeitimų ir taip pat yra daug prašymų balsuoti vardiniu būdu. Pone Poselt, aš balsavau, bet mano aparatūra neveikia. Prašau tą pasižymėti. Taip, mes pasižymėjome, dabar balsuojame dėl Ferrera pranešimo. E, pirmasis Pakeitimas, originalus tekstas, kas už, prieš, mhm. atmesta. Patikrinsime, gerai patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Aus angenommen. Patvirtinta. Toliau antras pakeitimas, dvi dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis atkrenta. Toliau Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau originalus tekstas, šeštas punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau penkioliktas pakeitimas. Čia nevardinis balsavimas, prašau kelti rankas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau originalus tekstas dvi dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. Toliau dešimtas punktas ir šešioliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau originalus tekstas, dvi dalis. Kelkite rankas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktas punktas, 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 punktas originalaus teksto. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 punktas, 17 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau 24 punktas, 18 pakeitimas, pradedame balsuoti. Tai yra vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 25 punktas dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 pakeitimas 26 punkte, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 33 punktas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. E, Baigiame balsuoti. Priimta. Penktasis pakeitimas atsimtas. Tada balsuojame dėl 36 punkto. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 37 punktas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 38 punktas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 39 punktas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 punktas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas po A konstatuojamosios dalies, kas už? Prieš susilaiko atmesta. C e, konstatuojamai dalis, dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas. Pakelkite rankas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. F konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. G konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. J konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ką konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. L konstatuojamoji dalis - vardinis balsavimas. Tai yra 11 pakeitimas - vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl originalaus teksto, kas už prieš, susilaiko, priimta. N konstatuojamoji dalis, 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, reiktų patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Originalus tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta. T konstatuojama dalis, 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Y e, konstatuojama dalis, 14 pakeitimas, kas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. AB konstatuojamoji dalis, kas už, pakelkite rankas, kas prieš, susilaiko, priimta. AD konstatuojamai dalis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. E, naujasis pirmasis priedas, šeštas pakeitimas, kas už, pakelkite rankas, prieš, susilaiko, priimta. E, atsiprašau, atmesta, atsiprašau, atmesta. Toliau naujas E, priedas septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso teksto, kaip jį pakeitėme, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigi, baigiame balsuoti. pranešimas patvirtintas toks, koks jis pakeistas. Toliau kitas pranešimas. Prašau, ponė pranešėja, ponė Ferrera, prašau, jums žodis. Sr. Presidente, Sr. Presidente, caros colegas. Pirmininkė, kolegos. Šis pranešimas buvo labai svarbus Jame iš esmės yra išdėstoma tai, ką parlamentas nori pasakyti komisijai ir tarybai, e, formuojant ekonomikos politiką. Aš džiaugiuosi, kad e, pranešimas susilaukė paramos, tačiau e, įvairių frakcijų pozicija sužlugdė mano viltis, kad Europos parlamentas pasiūs e, vieną bendrą žinę. E, didėja nedarbas ir manau, kad piliečiai tikisi kažko daugiau nei taupimas. Taigi manau, kad reikia numatyti atitinkamą lankstumą taikant taupimo priemonės, kad eurozonoje vėl prasidėtų augimas manau, kad reikėtų e, naudoti perkalibruotus ekonomikos e, parametrus, nes dabar ekonomika žlunga. Ir aš e, pirmininkė norėčiau, kad protokole būtų užfiksuota, jog aš pati balsavau prieš savo pakeitim, pranešimą. Aš pasitraukiu iš to pranešimo. Uh, ir turiu pasakyti, kad negalime toliau remti tos taupimo politikos, kurią dabar įgyvendina Europos komisija ir ES taryba. Ir tokią poziciją taip pat remia šio parlamento rūmų dešinysis flangas. Dėkoju. Pranešimas buvo patvirtintas, o dabar balsuosime dėl kito pranešimo. Tai yra ponios Lope Fontanje pranešimas. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Dabar kaip tik vyksta procedūra. Atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Dešimtas punktas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Septynioliktas punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas 26 punkte, kas už prieš susilaiko atmesta. 29 punktas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 33 e, punktas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 36 punktas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 41 punktas, ketvirtas pakeitimas. Kelkite rankas, kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 42 punktas dvi dalis. Pirmoji dalis. Prašau kelti rankas, kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 42 punktas, penktas pakeitimas Prašau kelti rankas, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 44 punktas, originalus tekstas, dvi dalis tekste, e, vardinis balsavimas dėl abiejų dalių, dėl pirmosios balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 70 punktas, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 76 punktas, originalus tekstas, vardinis balsavimas. Abstimmung eröffnet. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 78 punktas, originalus tekstas, dvi dalis. Man sako, kad septintas pakeitimas yra suderintas atiti, e, sutampa su 76 punktu, todėl e, turime balsuoti dėl 7 pakeitimo. Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl 78 punkto. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaiko primta. Antroji kas už? prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. A konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta. H konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas dėl pirmosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašymas padalinti į dvi dalis buvo atmestas, todėl dabar balsuojame dėl viso pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau rekomendacija 5.2 priedė Pirmoji dalis, balsuojame ranka, kas už, prieš, susilaika. Toliau antroji dalis vardinis balsavimas, kas e, balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. Septintoji rekomendacija, trys dalis dėl visų balsuojame vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečioji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kelkite rankas. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Balsuojame dėl viso taip pakeisto teksto. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Toliau balsuojame dėl pono Švabo pranešimo. Atsiprašau, dėl darbo tvarkos nori pasisakyti. Prašau, kolega. Like to... Aš tik labai trumpai norėčiau kolegoms dešinėje pasakyti, kad dabar jie balsavo uh, Um, tiesiogiai aiškiai priešta, uh, prieštaraudami dėl šio uh, pranešimo. Taigi, sudėkite tuos pranešimus kartu ir apsispręskite. Prašau laikytis darbo tvarkos taisyklių. Tai nebuvo pasisakymas dėl darbo tvarkos. Dabar balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Kelkite rankas, kas už. Prieš. Susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Prašau kelti rankas, kas už. Šeštas D pakeitimas, atsiprašau, kas prieš. Susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. AN konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. AQ konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. AT konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaiko, reiktų patikrinti, nes daug kas nekėlė aiškiai rankų, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Prašau kelti rankas, kas už. Prieš. Susilaiko. Reiktų patikrinti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. AV konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji, kas už, prieš, susilaiko, priimta, konstatuojamoji dalis AY, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta. AZ konstatuojamoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas po BK konstatuojamosios dalies, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl taip pakeisto viso teksto. Reikia kvalifikuotos daugumos, tai yra 378 parlamentarai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas priimta. Nuoširdžiai sveikinu pranešėją. Toliau rezoliucija dėl komisijos deleguotojų reglamentų. Komisija paprašė žodžio. Prašau, ponė komisarė. On, um, Vasario ketvirtą dieną Ekon komitetas patvirtino rezoliuciją atmetančią du deleguotus aktus, kuriuos patvirtino komisija dėl techninių standartų papildančių reglamentą ES 648-2012 metų ir dėl OTC išvestinių priemonių, sandario šalių ir priekybos repozitoriumų. Um, Atidžiai išanalizavus e, tokios metimo priežastis komisija kompromiso dvasia vadovaudamas yra pasirengusi pasirūpinti, kad kuomet jį priims savo sprendimus dėl e, privalomo klyringo e, nebiržinių išvesnių priemonių atveju tos firmos po truputį bus įtrauktos per tam tikrą laikotarpį. Taip pat komisija visiškai pritarė parlamentui, kad jis tvirtai laikosi teisinio tikrumo principo. Todėl komisija nori padaryti štai tokį pareiškimą. Komisija nusprendė, kad reglamentuojantis techniniai standartai, apie kuriuos kalbame, turi būti paremti tais techniniais standartais, kuriuos parengė ESMA. Mūsų atsakomybė yra imtis visų priemonių tam, kad finansinė rizika būtų tinkamai prižiūrima ir švelnama tam, kad būtų galima apsaugoti mūsų ekonomiką. Komisija supranta kai kuriuos iš parlamento išsakytų sus, susirūpinimą keliančių klausimų ir yra pasirengusi komisija pasirūpinti, kad kai jį priims sprendimą, sprendimus dėl um, privalomo klyringo tam tikroms nebiržinių švesnių priemonių klasėms. Uh, ir e, tos prievolės nefinansinėms firmoms atlikti klyringą bus įvestos per tam tikrą laikotarpį palaipsniui. Toks palaipsnis laikotarpis gali būti panašus tam, kuris yra siūlomas e, techninėse standartuose dėl bankinių garantijų. Tai leistų užtikrinti, kad nefinansinės firmos turėtų pakankamai laiko ir galėtų tinkamai prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Per tą patį laiką bus galima užtikrinti ir tvirtą patikimą finansinį reguliavimo pagrindą. Taip pat pat komisija yra pasirengusi paaiškinti, kaip turėtų būti pritaikyti paaiškinimo standartai 11 straipsnio 1a dalyje e, dėl emėja e ateityje. Techninių standartų e, rengimas, aišku, yra visiškai nauji, nauji dalykai visoms institucijoms ir komisija yra pasirengusi užtikrinti, kad tas procesas būtų tobulinimas ir rengiamas per tam tikrą laiką. Komisija yra pasirengusi dirbti su parlamentu, kad būtų galima užtikrinti atvirą dialogą ir skaidrumą dėl mūsų planavimo, kai eina kalba apie mūsų ateities standartus. Ir mes pasirūpinsime, kad parlamentas turėtų pakankamai laiko per atitinkamus tarp institucinius susitarimus tinkamai įvertinti tuos pasikei, būsimus pasikeitimus. Taip pat dėl tų procedūrų, kurios yra um, numatytos dėl deleguotų aktų rengimo ir taip pat galvojant apie pažangiosios praktikos plėtojimą toje srityje, komisija sieks e, aiškaus supratimo ir tinkamų darbinių santykių, pavyzdžiui, kad būtų atitinkama ir susitikimai, ir planavimas, kad būtų nuolat keičiamasi nuomonėmis tarp komisijos ir ekon komiteto dėl reglamentuojančių standartų, kad būtų galima atsižvelgti tinkamai tarp institucinių susitarimus dėl to ir kokių kokiu laiku reikia pasiūsti teisėkūrinius aktus parlamentui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už paaiškinimą. Norėčiau suteikti žodį atitinkamo komiteto, atsakingo komiteto pirmininkiai, pa, poniai Sharon Bowles. Um, Kolegos, mums yra kilę problemų dėl ME techninių standartų, turiu galvoje standartų turinį, bendradarbiavimo tvarką ir terminus. Noriu padėkoti komisijos nariai už tai, kad e, ji dirba šiuo klausimu, kad komisija pateikė pareiškimą ir pareiškė, kad yra pasirengusi nagrinėti tos techninius klausimus, kuriuos mes iškėlėme. Taip pat dėkoju už patikinimą, kad e, toliau dirbant bus geriau bendradarbiavimą dėl bendradarbiaujama dėl procedūrų. Taip pat noriu tarti keletą žodžių apie terminus. Jau šiandien ėmiausi priemonių, kad į pirmo lygio tekstą būtų įtraukta daugiau skaid... saugiklių. Taigi mums kol kas tai yra iš viena vertus ir nežinomi dalykai, antra vertus testinis darbas. Taip pat gavau ir žodinių patikinimų kad problemos bus sprendžiamos ir komisijai paskelbus dažnai užduodamų klausimų sąrašą ir atsakymus į juos. Taigi aš tikiuosi toli, gauti tolesnės informacijos ir pakeistuose techniniuose standartuose. Komiteto vardu ir ME pranešėjo Ono Langen vardu atsijimu šią rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju. Tai tuomet ir nebalsuosime dėl šitos rezoliucijos, o balsuosime dėl kito darbo atvarkės punkto. Tai yra 22 Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesija ir rezoliucija šią temą. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Sus, kas susilaiko? reikia patikrinti. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Tai patvirtinta, toliau 62 punktas, dvi dalis. Čia pranešėja norėtų pateikti, ponia Andrikinė norėtų pateikti žodinį pakeitimą, prašau. President, colleagues. Request... Pirmininkė kolegos, yra prašymas balsuoti dalimis dėl 62 punkto. Aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą šiam punktui iš dviejų dalių. Pirmoji dalis būtų įterpti žodžiai, pa, e, turi būti pranešta Europos parlamentui, antroji dalis būtų įterpti žodžiai, kai įmanoma. 62 punktas būtų pakeistas taip. Tikisi jungtinių ES žmogaus teisų e, e, šalies strategijos, kad bus tinkamai derinamos su ES veiksmais jungtinių tautų formuose. Pakartoja savo rekomendaciją, kad ES šalių strategijos dėl žmogaus teisų turi būti perdomas Europos parlamentui ir, kai įmanoma, paskelbiamos viršai tam, kad ES įsipareigojimas žmogaus teisų srityje trečiosiuose šalise būtų matomas ir taip pat dėl tų, kas kovoja žmogaus teises, kad jie galėtų rasti tuos dokumentus. Jeigu taip būtų, um, tekstas būtų taip patvirtintas, jeigu būtų balsuojama taip uh, dalimis. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, tai tuomet balsuojame už visą šį pakeitimą, tai yra viena dalis, tai yra nėra atskirų dalių. Balsuojame už pak, tai pakeistą originalų tekstą, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau balsuojame dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Sveikinu. Toliau rezoliucija dėl teisėjų mokymo ir teismo koordinatorių. Nėra pateikta jokių pakeitimų. Tiesiog balsuojame, kas už šią rezoliuciją. Kas prieš, kas susilaiko. Taigi ji patvirtinta. Toliau Mauro pranešimas. Pateiktas vienas pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Balsuojame dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Nuoširdžiai sveikinu. Dabar baigiame balsuoti. Norėčiau paprašyti visų kolegų, kurie nenori pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų, kiek įmanoma greičiau išeiti iš salės, kad galėtume iš karto pradėti pasiaiškinimus dėl balsavimo.